ragioni. Labadiena, labadiena Europą. Pirmiausia, e, sveikinu visus susirinkus Eurovizijos diskusijose. Ačiū už plojimus. Šiandien mus transliuoja daugiau ne, negu 30 televizijos, radio ir socialinės žiniasklaidos kanalų. Mes susitinkame su kandidatais Europos komisijos pirmininkus jiems atsiveria galimybė patraukti savo pusę 400 milijonų rinkėjų ir įtikinti juos, kodėl jiems reikia eiti balsuoti dėl aukščiausios pozicijos Europos Sąjungoje. Mes e, esame gyvai transliuojami iš Europos parlamento Bruselėje. Šiandien mes suvaidinsime pagrindinį vaidmenį diskusijoje e, prieš pradėdami skelbti pagrindinės žinias Twitteriu, mes norime pasakyti, kad kandidatams yra skirta viena minutė atsakyti kiekvieną klausimą. Taip pat jie turės tris galimybės e, per diskusiją sureaguoti į kitus komentarus. Kandidatai yra prašomi kalbėti anglų kalbą, nes tai palengvins vertimą į kitas 24 kalbas Kandidatų kalbėjimo seka buvo nustatyta anksčiau, bet e, prieš pradedant diskusiją norėčiau suteikti žodį Martinui Šulcui, kuris yra Europos parlamento pirmininkas. Jis e, norėtų išreikšti pagarbą e, mirusiam Jean-Luc Dehan. Kolegos, šiandien dėja mirė mūsų kolega Jean-Luc Dehan. Jis buvo įžymus Europos parlamento narys ir ilgalaikis Belgijos ministras pirmininkas. Jo pasiekėjas Guy Verhofstadas yra čia ir mes paprašytume kartu su juo e, trumpai pagerbti jo pirmtaką ir šį išskirtinį e, Europos parlamento narį. Aš e, norėčiau pradėti šią diskusiją, ponios ir ponai, pirmiausia, e, pareikšdamas pagarbą mūsų kolegai, kuris šiandien mirė. Žanas Klodas Jungeris ir aš pats buvome jo kolegos per dirbdami Europos vadovų taryboje, galiu pasakyti, kad jis buvo tikras europietis, tikras valstybininkas, Be to, jis buvo konvento e, vicepirmininkas. Jis dirbo kartu su e, Valeryžis Kardestan, e, Julien Manmato ir jo dėka, be kita ko, gimė Lisabono sutartis. Jis buvo žmogus, kuris visuomet vadovavosi tiesa. Jis buvo žmogus, kuris sakė ne visuomet populiarius dalykus, bet jam pakako drąsos tai padaryti. Todėl aš paprašyčiau jūsų visų skirti šią diskusiją jam ir pagerbti didį europietį ir didžią asmenybę. Ačiū. Ačiū, ponė Ferhofštadai. Mes vėl pradėsime nuo jūsų pusės. Jums pirmajam yra suteikta galimybė e, išsakyti savo mintis. Labai ačiū, ponios ir ponai. Tai yra gyvybiškai svarbus rinkimai. Aš žinau, kad kiekvieną kartą vykstant rinkimams politikai sako, kad jie yra gyvybiškai svarbus, tačiau šį kartą taip iš tiesų yra. Mes atstovausime Europos žemyną ir e, o, Europos institucijas, kurios atsidūrė kryškelėje. Mes turime pasirinkti arba grįžti prie senųjų, uh, E, nacionalinių valstybių, kaip kad kai, siūlo kai kurie kandidatai, arba eiti į priekį ir galvoti apie labiau integruotą Europą. Aš manau, kad e, pasirinkimas yra savaime suprantamas. Jeigu norime išspręsti tokias problemas kaip klimato kaita, nedarbas, prasti finansiniai produktai pasiekiantis Europą iš kitos Atlanto pusės, mes turime bendradarbiaujančios Europos, mes turime siekti stipresnės Europos Europa turi būti moderni, sugebanti atremti Kiniją, Junktinės Amerikos valstijas ir kitas valstybės. Europa e, suteikia galimybę mūsų piliečiams ir mūsų valstybėms atgauti tikrą suverenumą. Ačiū. Dabar e, suteiksiu žodį Aleksis Cirpas. Aleksis Cipras, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Dėkoju. Esu Europos kairės kandidatas, esu iš Graikijos. Tai yra ta šalis, kuri buvo pasirinkta Europos e, valstybių vadovų kaip bandymų triušis. Buvo išbandytos patos šios griežčiausios taupimo priemonės. Niekam, jokiai šaliai šiame žemynė nelinkėčiau to, ką pergyvenome mes. Taigi kreipiuosi į kitus kandidatus, į kandidatus, kurie atstovauja partijoms, kurios pritarė toms priemonėms. Noriu Jums užduoti klausimą. Ar tai, kas įvyko Graikijoje, yra ta, ta sėkmė, kurią norėtume pakartoti? O gal turime kalboti, galvoti apie socialinę tragediją, kuri niekur neturėtų pasikartoti daugiau? Kreiptis reikėtų į visus piliečius - šiaurės, pietų. Ir kvieščiau palaikyti kairias, kairiasias partijas, kad baigtųsi ta katastrofiška taupimo politika. Būtina atkurti demokratiją Europoje, būtina atrasti tikras Europos vertybės, socialinę sanglaudą ir demokratiją. Ačiū, ponė Cipras. Dabar žodis Žanui Klodui Junkeriui. Aš norėčiau, kad Europa taptų solidaresnė. Norėčiau, kad pasibaigtų susiskaldimas tarp šiaurės ir pietų Europoje. Turėtume konsoliduoti viešuosius finansus, tačiau ekonomikos augimas ir užimtumas turėtų būti visų mūsų darbų tikslas. Mes neturime išleisti daugiau pinigų, negu jų turime. Mes turėtume tiesiog gyveninti tas idėjas, kurios mums brangios. Turime sukurti bendrą tvirtą e, rinką. Mes diskutuosime su jungtinėmis valstijomis dėl svarbių klausimų. Mums reikia laisvos prekybos susitarimo, tačiau tuo pat metu reikia, kad būtų E, dirbama pagal ES numatytas normas, pagal jos standartus. Energetika taip pat yra mums labai svarbus klausimas, gynyba yra labai svarbus klausimas, ypač žvelgiant į tai, ką šiuo metu daro Rusija. E, būtina, kad Europa būtų kukli, e, turi susitelkti prie mažų dalykų, bet nepamiršti ir dėlių, nes jeigu bus susitelkta tik prie smulkmenų, nieko gero nelauk. Sure, Pone Šulcai. Mes gyvename Europoje, kurioje mokesčių mokėtojai turi mokėti už spekuliantus, tuos, kurie e, pelnosi nemokėdami mokesčių, kurie uždirba milijardus mokesčių mokėtojų kainą. Europoje yra 6 milijonai jaunų vyrų ir moterų, kurie neturi darbo. Jie e, turi mokėti už tas klaidas, kurias padarė žmonės, negalvoja apie jų ateitį. Aš noriu, kad būtų sukurta teisinga Europa. Mes turime akcentuoti pirmiausia eilinių piliečių interesus. Todėl aš esu e, įsitikinęs, kad komisija turi būti e, lygiavertiška, pasverta. Mes sieksime e, vyrų ir moterų lygybės komisijoje. E, ir e, sieksime kovoti su mokesčių vengimu, su nedarbu ir sieksime geresnių galimybių jaunajai kartai. Prašome jūsų paramos. Keller, with you. Skakeler, jūs esate paskutinė, kurie galės tarti įžanginį žodį. Aš norėčiau e, šią auditoriją šiandien pasakyti tiems, kurie e, stebi mūsų diskusijas internetu ar televizijos ekranuose, kad e, nuo gegužės 22 iki 25 jūs pasirinksite naują Europos kryptį. Mes žalieji ir aš asmeniškai siūlome jums alternatyvę Europą. Aš kovoju už Europą, kur, kuri labiau rūpinasi savo žmonėmis ir mažiau rūpinasi bankais. Ir mes turėtume gyventi tokią Europos svajonę, kuri nieko nepaliktų likimo la, E, likimo valiai ir visais rūpintusi. Ir ta Europa taip pat e, bus kovosinti prieš klimato kaitą ir tai nulems mūsų ateitį. Aš pasisakau solidarumo demokratiją ir paramą žmonėms. Nuo gegužės 22 iki 25 jūs galėsite priimti atitinkamą sprendimą. Aš tikiuosi, kad balsuosite už mus ir mes visi kartu kovosime Europos miestų gatvėse už geresnę ir naują Europą. Ačiū. Matau, kad e, Konoras dabar mums paaiškins, e, kaip e, per socialinį žiniasklaidą mūsų žiūrovai namuose gali dalyvauti mūsų diskusijose. Savo Mūsų ekrane matote, kaip mūsų e, Twitterio socialinės žiniasklaidos centro redaktoriai dabar koordinuoja gaunamą žinutės iš visos Europos, jie bendrauja su žmonėmis internete e, Austrija, Prancūzijoje, e, Suomijoje, Italijoje, Ispanijoje, Rinktinėje karalystėje yra tiesioginėme eterija, taip pat E, Čekijos, Vokietijos, e, Arijos, Slovenijos ir kitų šalių viešieji transliuotojai transliuoja mūsų diskusijas, taigi mes raginame visos Europos piliečius e, tarti savo žodį, pasinaudojant socialinę žiniasklaidą ir šiuo metu daugiausiai dėmesio skirsime Europos ekonomikai. Monika. Taigi pirmasis mūsų klausimų ratas yra susijęs su ekonominiais aspektais. Taigi vėl pirmajam Pirmai suteiksime galimybę pasisakyti, ką kelia klausimas yra daugiau nei 5 milijonai jaunų žmonių neturi darbo. Kaip taposi komisijos pirmininkė, užtikrinsite jų ateitį? Aš manau, kad jaunimo nedarbo klausimas yra būtent tas, kuris turi tapti prioritetas mūsų darbų planuose. Aš manau, kad komisija tą ir tikrai padarys. Mes negalime turėti tokios ES, kuri praranda ištisą kartą. Žmonės praranda pasitikėjimą savo ateitimi ir geresnių gyvenimų. Taigi jaunimo nedarbo problemą turime spręsti. Kaip tą darysime? Aš manau, kad galime tvarias darbo vietas sukurti Europos žmonėms tik sukūrę ekologišką ekonomiką, subalansuotą ekonomiką atsinaujinančios energijos šaltiniuose, energijos taupimo srityje, švietimo sveikatos srityje E, glūdi didžiulis darbo vietų potencialas ir dar 20-50 metų ten bus užimtumo. Tai sukurs realią naudą žmonėms, bet to tai turi būti kokybiškos darbo vietos žmonėms. Labai svarbu suprasti, kad ne jauni žmonės sukol, su, sukėlė krizę. Mes turime suteikti jiems galimybę kalbėti žymiai garsiau, kad būtų išvengta krizė ateityje. Kaip Jūs galėtumėte šią problemą spręsti, ponė Cirai? Αν συνεχίζουμε με τις καταστροφικές πολιτικές... Jeigu mes tęsime toliau tą katastrofišką taupimo griežto politiką, problemos neišspręsime, nėra jokių šansų. Nedarbas bus neišspręstas. Nedarbas, kuris egzistuoja dabar Europoje, yra struktūrinė problema. 1,5 milijardo eurų buvo skirta padėti bankrutuojantiems bankams. Buvo nuspręsta 6 milijardų skirti e, jauniems, nedirbantiems žmonėms. Ir tų, tos sumos, aišku, nepakaks. Reikėtų priimti drąsius sprendimus Europoje, reikėtų sudaryti naują europinį susitarimą, kad būtų galima padėti paskatinti užimtumą. Būtina skatinti užimtumą. Na, o jeigu tęsime tą katastrofišką taupimo griežto politiką, neturime jokių šansų tos didžiausios problemos, kurią patiria Europa šiuo metu išspręsti. Tai yra nedarbas, tai yra socialinė atskirtis ir ypač jaunų žmonių nedarbas, kurios tos problemos mastai tampa nebekontroliuojami Europoje. Dėkui. Martinai Šulcai, daugiau nei 5 milijonai jaunų žmonių neturi darbo. 6 milijonai, sako ponas Šultas. Šulcas galbūt tai yra geriausiai įsilavinimą turinti karta, neturi darbo mūsų kontinente tose šalyse, kur nedarbo lygis yra didžiausias, susidurėme su tomis problemomis, kad mažos rytinės įmonės ekonomikos stuburas negauna prieigos prie paskolų. <clears throat> paskolų palūkanų normos siekia 0,25 procentus, todėl bankai nėra suinteresuoti teikti paskolų mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi šalise, kur nedarbo lygis aukščiausias, reikia uh, E, sutelkti ES lėšas, ES investicijų banko lėšas ir padėti mažoms įtims įmonėms ir toms įmonėms, kurios kuria darbo vietas, įdarbina jaunus žmonės, turėtų būti teikiama pirmenybė. Tokiu būdu e, būtų atgaivinta ekonomika, teikiant paramą smulkiam įtiem verslui ir būtų kovojama su jaunimo nedarbu. Jean-Claude Juncker dabar atsakysi tą patį klausimą. Užimtumas reiškia pirmiausia užimtumą. Be užimtumo, be viešųjų lėšų, be sveikų viešųjų finansų nėra ekonomikos augimo. Taigi būtina laikytis protingo griežtumo priemonių ir jomis remtis. Kai E, lėšų nėra, tenka remtis novatoriškomis idėjomis jas įgyveninti. Būtina sukurti 3 milijonus darbo vietų. Buvo pasiūlytas toks sprendimas jaunimui, tai reikėtų siūlyti stabilias ateities darbo vietas, ne tas darbo vietas, kur uždirbama mažai, kur, e, kur, kur, kur tos darbo vietos yra labai skurdžios, bet reikėtų e, suteikti jaunimui galimybę lavintis, įgyti išsilavinimą ir kad jie galėtų rasti gerą darbą. Manyčiau, kad jaunimui reikia suteikti galimybę plačiai judėti, keliauti ir įgyti geresnės galimybės dirbti. Gyver Hofstad, prašau. Well, I... Tai, ką aš ką tik išgirdau, yra seni receptai, kurie per pastarosius penkerius metus Europoje nepasiteisino. Taigi aš manau, kad vietoj to, kad testume e, social, socialdemokratų ar konservatorių receptų įgyvendinimą, turime ieškoti naujo požiūrio. O aš norėčiau, kad būtų grįžta prie Žako Deloro pirminės minties, kai jis kūrė vieningą rinką. Socialistais e, jis buvo, e, jis buvo tikrai išmintingas, nors ne visada tokie būna socialistai. Ir aš galiu Jums pasakyti. Well, maybe, uh can again have the seconds of uh, Mr. Schulz now? Na gal dabar pono Šulco sekundės galėsiu perimti, nes jis mane nutraukė. Mes turime pradėti naują Europos integracijos bangą pagrindinėse šiandienos rinkose – kapitalo rinkoje, bankų rinkoje, skaitmeninėje, telekomo, energetikos rinkose – to mums reikia. Mes turime naudotis ES mastu, kad pasiektume naują integracijos šuolį ir pasiektume tikrą ekonomikos augimą. Kuo didesni mes būsime, tuo sėkmingiau dirbsime. Šį kartą tai mums pavyks. Dėl receptų. Vyriausybės e, Europos valstybių labai atvirai sako, kad biudžetinės drausmės priemonės nepasiteisino. Uh, Ar e, galima pasakyti, kad vaistai žudo ligonį? Ar jūs būtume darę kažką kitaip? E, Ska Keller. Taip, aš manau, kad biudžetinė drausmė tik dar labiau gilina krizę. 26-27 milijonų europiečių dabar neturi darbo ir per visus biudžetinės drausmės e, metus buvo prarasta e, vos ne 6 milijonai darbo vietų padėtis e, dėl biudžetinės drausmės priemonių tik blogėja. Vietoj to mes turime investuoti į ekonomiką. Mes turime siekti ekologiškesnės ekonomikos. Mums reikia subalansuotų ekologiškai darbo vietų. Tokios, kurios e, išsilaikytų daugelį dešimtmečių ir užtikrintų žmonėms kokybišką gyvenimą. Ta bus galima padaryti tik jeigu mes investuosime į atsinaujančius energijos šaltinius, į energijos taupimą, į švietimą ir sveikatą. Per e, paskutinę daugiametę finansų uh, E, perspektyvos svarstymą, mes e, nepraradome gerą šansą, bet aš e, manau, kad mes susilauksime socialdemokratų ir konservatorių paramos, nes investicijos, o ne biudžetinė drausmė yra svarbiausia. Ponas Cipras. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti štai ką. Mintis, kurias išreiškė gy, nėra tokios naujos, priešingai jos ganėtinai senos. Tai yra tos mintis, kurios mus ir stumtelėjo į krizę. 29-ųjų krizė, paskui tas nekilnojamo turto burbulas, 2009-ųjų krizė ir, ir nekilnojamo turto burbulas. E, ir yra tos problemos, kurios sąlygojo krizę pas mus taip pat reikia investuoti į socialinę sąnklaudą, į ekonomikos augimą, reikia baigti su tom griežto taupimo priemonėm. E, būtina, kad atsirastų didesnė darbo vietų pasiūla, reikėtų atsisakyti tos skolos paranoiško vertinimo ir reikėtų siūlyti sprendimus, sprendimus, kurie buvo duoti 53 metais e, Vokietijai. Reikėtų pritaikyti vieningą solidarumo priemonės, skolos dalį galbūt nurašyti Ir tai, ko gero, paskatintų ekonomikos augimą. Jeigu ekonomikos augimo problema nebus išpintingai išspręsta, iš krizės mes neišeisime. Nuolatos liksime toj pačioj padėti. Martinui Šulčių žodis. Aš būčiau visiškai kitaip elgesis. Tas derinys biudžetinės drausmės, kuri yra būtina ir strateginių investicijų į e, ekonomikos augimą ir užimtumą, tai yra tik vienas būdas spręsti problemas. Mes to tarpu užtikriname, siekime užtikrinti biudžeto drausmę tam, kad atgautume investuotojų pasitikėjimą, tačiau jo neatgavome akivaizdu. Mes iki šiol per mažai diskutavome arba niekuomet netgi neaptarėme mokesčių slėpimo ir mokesčių sukčiavimo. Klausimo milijardas eurų per metus e, susidaro slepiant mokesčius ir mes negalime kalbėti vien tik tai apie biudžeto apkarpimus, mes turime kalbėti taip pat apie biudžeto įplaukas, investicijas į skatminę darbo tvarkę, į pažangius e, energijos E, tinklus, o mano paskutinės sekundės atiduosiu Gifer Hofstatui, kadangi anksčiau jas iš jo atėmiau. Taigi gerai, perkime prie pono Junkerio. Ar prieš penkerius metus būtumėte elgės, elgėsis taip pat? Klausimas yra lengvas ir sunkus šis. Visi kalba taip lyg šiandien tik atrastų egzistuojančias uh, problemas. Taip elgėsi socialistai, taip elgėsi krikščionys demokratai. Aš uh, galėčiau pasakyti, kad daug ką mūsų žodžius galima paaiškinti rinkiminę kampaniją. Tačiau norėčiau pasakyti, kad visi stengiasi dirbti siekdami gerų rezultatų. Kodėl Europai nepavyksta žengti pirmin? Todėl, kad ES biudžetas per mažas, negalime visko padaryti, ką norėtume. Kodėl negalim to padaryti? Todėl, kad biudžeto deficitas per didelis, skolos per didelis. Būtina dirbti taip, kad į ateitį nukreiptos investicijos būtų padarytos. E, būtina įgyvendinti išmintingą finansų politiką, norime ekonomikos augimo, darbo vietų ir išmintingų investicijų ateitį. Ačiū, Giheverhofstadai. Viena minutė penkios sekundės. Uh, Aš norėčiau sureaguoti atsakydamas e, tiems, kurie sako, kad e, nereikia biudžetinės drausmės. Reikia biudžetinės drausmės, kitaip nebus vidutinės trukmės ekonominio augimo. Ir tai yra pasakytina apie visas ES dalis. Bet tai padaryti tu turime. Pastaruosius penkerius metus mes pamiršome, kad reikia naujos ekonomikos augimo strategijos. O ekonomikos augimas reiškia, kad nebereikia kurti naujos skolos. Jeigu dauguma valstybių turi e, didžiulę biudžeto skolą, tai jų biudžetai turės būti investuojami į tos skolos gražinimą. Reikia ieškoti iš, išmanesnių būdų. Mes turime performuoti Europą. Europa yra 500 milijonų gyventojų rinka. Galiu pateikti vieną pavyzdį, skaitmeninė rinka, apie ją jau kalbėjome. Jeigu Amerikoje Apple nori pradėti uh, paleisti rinką naują produktą, jie susitarė su rinkos operatoriais ir iš karto pateikia rinką naują produktą. Jeigu mes nu norime padaryti, reikia su 28 valstybėmis narėmis ir su šimtu operatorių tartis. Būtent dėl tos priežasties Amerikoje yra Google, Facebook, Twitteris, Microsoftas ir daugelis kitų bendrovių, o mes tą dar turim padaryti. Jūsų laikas baigėsi, penkias sekundės jau viršijote. Tarp kitko, e, ponė Keller dabar turi pateikti klausimą. Uh, Naudoju savo pirmąją mėlyną kortelę, pirmąjį jokerį. Pone Verhofstatai, jūs sakote, kad skola yra problema, bet pažvelkite į Ispaniją. Ispanija turėjo biudžeto perteklių prieš bankininkystės krizę. Bankų skola e, krito ant mokesčių mokėtojų ir valstybės pečių. Mes turime baigti spekulacijas, mes turime užtikrinti, kad bankai spręstų savo problemas patys, o neprašytų mokesčių mokėtojų jų gelbėti ir valstybių biudžetų tam nenaudotų. Tai yra krizės problema. Ponui Ferovsatui žodis. Noriu pasakyti, kad tik pritariu Ska Keller, tačiau ES lygmenių per pastarosius metus mes kai ką nuveikėme, sukūrėme Bankų sąjungą. Bankų sąjunga, bankų sąjunga veikianti užtikrins, kad bankai patys mokėtų įmokas į atitinkamą bankų pertvarkos ir gaivinimo fondą. Mokesčių mokėtojai daugiau to nedarys. Ir ponas Barnė yra salėje ir noriu pasakyti jo adresu tikrai, kad jis atliko puikų darbą dėl finansinio reglamento, dėl bankų sąjungos, nes dabar paprasti mokesčių mokėtojai tų sąskaitų neprivalės apmokėti ir bankų mokesčių nuostolių padengti vedėja. Taigi mes e, dabar pradėsime svarstyti kitą klausimą, kitą temą, nes socialinė žiniasklaida daug diskutuojama šiais klausimais, tačiau prieš perėdami prie kito klausimo dar ponui Ciprui žodis. I don't think so. I mean, you reacted to the same question now, I think. Jūs norėtumėte turbūt reaguoti tą patį klausimą, ar ne? Bet regis turėtume perėti prie kito. Ir paskui nuspręsim, ką daryti. Aš nepasinaudojau savo galimybę klausti. Ne, turime dar diskusiją daug laiko, aš jau kol kas nenaudosiu, tos galimybės kol kas nenaudosiu. Puiku. Iš tikrųjų, daug kalbama socialiniuose tinkluose apie štai, kas sakoma, bankai e, yra tas dalykas, apie kurį kalbam labai daug ir daug žmonių peikia dėl krizės būtent bankus. Ir e, sakoma, kaip būtų buvę, jeigu bankus būtume labiau reguliavę, labiau prižiūrėję. Ar norit reaguoti? Taip, ponė Keller. Turime daug griežčiau reglamentuoti bankų veiklą, bankų veiklą ir tai, ką jūs minėjote apie bankų sąjungą, tai yra žaliųjų nuopelnas, kad buvo tas fondas įsteigtas ir taip pat mums reikalingi finansų rinkos reglamentai siekiant atskirti e, mažmeninius bankus e, nuo investicinių bankų tam, kad e, mūsų močiučių santopos nebūtų prarastos pasaulinėse spekulacijos operacijose. <clears throat> Taip pat e, e, iš tiesų, kalbant apie mokestinį sukčiavimą, tai jo apimtis siekia per metus trilijoną eurų. E, tai yra didžiulės sumos ir tikrai mes negalime nepažaboję mokesčių sukčiavimo siūlyti žmonėms susimažinti arba sutikti su atlyginimu mažinimu. Būtent žalieji kelia šios klausimus Europos parlamente. Ponas Cipras. Tai Dėkoju. Taigi, Monika, e, neseniai Verhofstadtas pritarė Still Bail-in programai, o paskui atsirado programos Bail-out. Ir nuo to nukentėjo labiausiai mokesčių mokėtojai. 17 milijardų eurų turės sumokėti mūsų vaikai ir anūkai. O dabar siūlomas naujas sprendimas. Sprendimas, kurio visas svoris griusant bankų indėlininkų pečių. Tai yra iš tikrųjų siaubingas, katastrofiškas sprendimas Europai. Noriu paklausti, ar jūs, ponia Junkeri, prit, ar ponia Šulci, pritarėte tokiai logikai? Mes manome, kad reikia turėti bendrą sprendimą tam, kad būtų galima sumažinti skolą. Tai reikštų, kad bankai galėtų e, turėti sveikesnius savo finansus, tvarkingesnius finansus. Galėtume pasinaudoti tam tikrą procedūrą, kad būtų sumažintos blogos bankų skolos, nes priešingų atveju skolos dėsis ant skolų ir susidarys jų didžiulis kalnas. Aptarėme bankų klausimą. Gal pritartumėt, ponė Šulcai? Bankų sąjunga yra pirmasis žingsnis Mes turime nutraukti bankų skolų spiralę ar valstybės skolų e, grandinę. Kai kurios valstybės narės turėjo labai stabilų biudžetą ir e, stabilę valstybės skolą, tol, kol prasidėjo bankų krizė. Matėme, kokia katastrofa ištiko Airija, Ispanija. Todėl kalbėjome, kad reikia reguliuoti bankus ir bankų sąjungą. Tai buvo pirmieji mūsų padaryti žingsniai. Mes turime stengtis labiau kontroliuoti ypač riziką ir atsakomybę. Viskas turi būti valdoma vienomis rankomis. O kas būdavo anksčiau? Bankai rizikuodavo mokesčių mokėtojų sąskaitą. Mokesčių mokėtojai nešė atsakomybę. Dabar bankai turi nešti savo atsakomybę, jie turi būti priversti apsijimti kaltę už katastrofą, kurią sukūrė Europoje O tik tada Europos parlamentas ir Europos komisija galės padėti. Iki šiol to trūko. Europos komisijos narys Mišelis Barnier, e, kurį aš visuomet rėmiau, e, nuėjo gana toli ir mano komisija kontroliuos bankus dar griežčiau negu buvo iki šiol. E, Jūs tikrai per ilgai kalbėjot. Jean-Claude Juncker. Norėčiau, kad mes nekaištume laiko diskutuoti apie tai, kas buvo, juk daug kas pasikeitė, juk Europos komisija dirbo, Mišelis Barnie puikiai dirbo tvarkydami šį sektorių, daug kas pasikeitė, dabar bankai yra atsakingi už tai, ką daro. Mes bankų juk negelbėjom tik dėl bankininkų gražių akių, man visiškai nerūpi, kokios jų akis tų bankininkų. Aš, mano tikslas buvo apsaugoti bankų darbuotojus, apsaugoti indėlininkų interesus. Mes žinome, kad įmonėms reikia bankų teikiamų paskolų, mes uh, bandėme daryti, kad patėtis šiame sektoriu irgi keistumės, keistusi. Todėl negaliu pritarti, kad mes vykdėme tik griežto taupimo politiką. 2008-2009 metais taip, mes dar investavome 360 milijardų eurų koordinuotai tam, kad galėtume apsaugoti ekonomiką, kuri griuvo bedugnen, buvo begriuvanti bedugnen. O dabar nereikėtų daryti tų pačių klaidų, kaip ketvirtajame dešimtmetyje. Baigis jūsų laikas, sako vedėja. Gyver Hofstad, prašau. Well, I think, uh, bank... Aš manau, kad bankai yra geriausias pavyzdys, parodantis, kodėl mums reikia daugiau Europos. Uh, Tačiau turime siekti daugiau, turime užtikrinti, kad bankų e, investicinių ir taupamųjų bankų įnašai į gaivinimo fondą būtų skirtingi. Investiciniai bankai turėtų mokėti didesnės įmokas nei taupomieji bankai. Pone Ciprai, Graikijoje, taip pat kaip Italijoje ir Portugalijoje krizė sukėlė ne bankai, o jūsų šalių vyriausybių vykdyta netinkama politika, tai yra didžiosios partijos kaip PASOK ir naujoji demokratija Graikijoje tą krizę sukėlė. O jūsų šalyje yra tik tai valstybiniai bankai, kurie finansavo politinės partijas ir toliau tą daro Graikijoje valstybiniai bankai. Ir taip pat, ponė Ciprai, jūsų partija gauna atitinkamą, atitinkamą finansinę paramą, kadangi jūsų partija. A, anksčiau yra gausi paskolas e, iš šių valstybinių bankų. Pone Ciprai, ar ketinate pasinaudoti savo mėlynąją kortelę, savo jokeriu, prašau? Poliai įsidoma. Norėjau atsakyti, sureaguoti labai trumpai tai, ką jūs minėjote. Na taip, galėsiu perimti jūsų sekundžių, kol jūs ausinę užsidėsite. Graikijoje yra ir privačių ir valstybinių bankų, bet sutinku su jumis. Ba, valstybiniai bankai taip, tokie egzistavo ir taip būdavo pasitelkima tokia piratų praktika, jeigu taip galima sakyti. Ir tai buvo, taip. E, o krizės didžiausia problema buvo štai kokia. Matėme, kad tie vaistai, kurie Graikijai pacientui buvo paskirti, dar labiau pablogino ligonio padėtį. Aš norėčiau paklausti visų tos programos, kurias įgyvendinote, ar jos buvo sėkmės istorija, ar priešingai nesėkmė. Baigėsi jūsų laikas, sako vedėja. Long. Aš noriu atsakyti dėl 6 milijonų paskolos, apie kurią kalbėjo panas Cipras. Norėčiau pasakyti, kad metų metus dirbau, dieną naktį ir dar daugiau naktį negu dieną, kad galėtume išvengti to situacijos, kad Graikijai tektų palikti eurozoną. Padariau viską, ką galėjau. Viską, ką galėjau. Nes norėjau padaryti viską, kad graikių žmonės galėtų būti tikri, kad jų šalis liks um, eurozonoje, kad, nebe, kad būtų užkirstas kelias spekulacijoms, kad Graikija nebankrutuotų. Galiu priimti įvairiausius priekaištus, bet ne šitą, ne, ne tą priekaištą, kad mes elgėmės neteisingai su Graikija. Mes padarėm viską, kad Graikija liktų eurozonoje. Ačiū. Uh, Aš visuomenės paklausiu, ne švaistyti per, paprašysiu, atsiprašau, nešvaistyti per daug laiko, bet dabar šiek tiek pakalbėkime apie tai, kad europiečiai yra nusivylę. Pasinaudokit paskutinę minutę, kad paaiškytumėt tiems, kurie sako, kad reikia pasitraukti iš ES, jog verta pasilikti. Pirmiausia, Ska Keller. Aš noriu žmonėms, kurie mano, kad ES nėra geras dalykas, pasakyti štai ką tiksliau prieš sakydama, aš pirmiausia jų išklausyčiau. Ir e, žmonės, kurių klausausi, dažniau, dažnai man sako, kad jie sėjo daug vilčių ir lūkesčių su Europos Sąjunga, galvoja, kad Europos Sąjunga pasirūpins jų socialinėmis pensijų teisėmis, kažką nuveiks jų vaikų e, ateities labui. Ir būtent to turime siekti, nepasitikėjimas ES institucijomis, tokiamis kaip komisija arba taryba, kurios e, neparodė laukiamų rezultatų. E, nenustelbė tos Europos svajonės dirbti kartu ir e, kartu užsitikrinti geresnę ateitį. To turime siekti, tačiau turime to siekti tinkamais būdais, gyvendindami tinkamą politiką, pagerindami gyvenimo sąlygas mums visiems. Ir tą žinę noriu pasiūsti visiems tiems, kurie yra nusivylę Europą. Pasimkite tą Europą į savo ranką ir, rankas ir paverskite ją geresnę. Ponas Cipras, jūsų žinia. Euroskepticizmo pakilimas Europoje yra reiškinys, kuris turi tam tikras šaknis priežastis, o atsakingi už tai yra tos, tie, kurie dabar valdė, tos trys politinės šeimos, kurie sakė, kad nėra jokių kitų išeičių, tik griežto taupimo priemonės. Tai reiškia, kad Europa e, pasirodė priešiška savo piliečiams, ypač jaunimui. Tai štai kodėl tai pakilo ta euroskepticizmo banga. Žmonės kritiškai žvelgia į Europą dabar. Taip, Vadinasi, jiems reikia pasiūlyti kitų sprendimų. Ir sprendimas yra ne sugriauti Europą. Ją reikia gelbėti, keičiant ją, keičiant jos e, funkcionavimo būdą. Kol kas į darbuotojams, dirbantiesiems ar žmonėms apskritai nėra labai įdomi. E, joje daug skausmo, daug nedarbo, daug kančios. Tad reikia keisti esamas politikas ir žengti pirmin. Žengti pirmin, jeigu reikia rizikuojant. Nereikia likti tuome pačiame kelyje, kur taikomas griežtas taupinės, tai būtų katastrofa. Aš nežinau, ar piliečiai žiūrintis mūsų diskusiją patikės, kad Europos reikia daugiau. Manau, kad piliečiai laukia kitokios Europos, kuri akcentuoja jų interesus, kuri iškelia jų interesus į pirmą vietą visuose veiksmuose diskutuojame čia Briuselėje šiandien apie trilijonus, milijardus, 50-100 milijardų, tokias sumas ir kalbame, kas yra atsakingas už tai, kas buvo padaryta anksčiau. 96 procentai mūsų piliečių gyvena turėdami 1000 ar 2000 eurų per mėnesį ir jiems susidaro įspūdis, kad čia mes kalbame tik apie milijardus ir trilijonus ir mums nei kiek nerūpi jų pavieniai gyvenimai, jų vaikų ateitis. Mes praradome didžiausią Europos kapitalą – pasitikėjimą. Aš noriu atgauti Europos piliečių pasitikėjimą, kad galėtumėm pasakyti, kad mes kovojame su jų skurdu, su jų vargu, mes norime suteikti jų vaikams geresnę ateitį. Tada Europa sugrįš į tvirtas vėžės. Jean-Claude Juncker. Na, iš tiesų, mes per nelik daug kartų minim žodį milijardai. Bet reikia prisakyti, kad kartais išleidome pernelyg daug milijardų, kurių neturėjom. Ir jeigu mes e, kalbėtume apie laisvos prekybos susitarimą su jungtinėmis valstybėmis, jeigu įgyvendintume, tai Europos Sąjunga iš to laimėtų. Aš norėčiau, kad egzistuotų minimalus darbo užmokestis visur ir Graikijoje, ir kitose valstybėse. Aš norėčiau, kad žmonės, kurie dirba, galėtų iš savo uždarbio gyventi. Aš esu už socialinę Europą. Jeigu at, prarasime dirbančių žmonių pasitikėjimą Europos Sąjungą, prarasime viską, niekam Europa nebebus įdomi. Giferhofstadt. Manau, kad turime sakyti tiesą ir iš tiesų Europos pietuose daugelis žmonių yra nusivylę Europą. Tačiau turiu pasakyti, kad tai pirmiausia reikštų katastrofą tiek Europos šiauriai, tiek Europos pietums, tų šalių ekonomikoms. Antras dalykas, patys savęs turite paklausti, jeigu Graikijoje grįšime prie drachmos, Italijoje prie lyros, Ispanijoje prie pesetos, kas apmokės e, šių valiutų gražinimo sąnaudas, vėl turi turės būti devalvuojamos tų šalių nacionalinės valiutos, kaip anksčiau vyko Italijoje, taigi kas mokės tuos devalvacijos kaštus. Paprasti žmonės, paprasti, paprasti piliečiai, nes jie praras dalį savo perkamosios galios, taip pat ir pensininkai turės atitinkamas sąskaitas apmokėti, prarasdami dalį savo santaupų. Tokia yra tikrovė. Turime paprastiems piliečiams pasakyti, kad grįžimas prie nacionalinių valiutų kenkia e, jūsų pačių interesams ir tikrai nepadės įspręsti problemų. Ska Keller paprašė galimybės replikuoti. Aš pasinaudosiu savo e, antrą milnąją kortelę, kreipdamas į poną Junkerį. Minėjote, transatlantinį prekybos sustarimą su JAV. Manau, kad būtent dėl šios priežasties žmonės praranda pasitikėjimą ES. Komisija slaptai derasi už uždarų durų dėl tokių susitarimų. Tuo tarpu piliečiai šiandien Briuselio gatvėse taikiai demonstravo prieš šį prekybos susitarimą ir kas atsitiko, jie visi buvo suimti. Štai kas vyksta Europoje, aš nenoriu, kad tokia prekyba vyktų. Tokia prekyba turėtų būti naudinga mūsų piliečiams ir tokie susitarimai mažina pasitikėjimą dėja Europos Sąjungą. Ačiū. Manau, kad čia dabar reikėtų staptelėti, nes matau scenoje Konorą. Kas vyksta socialinėje žiniasklaidoje? Certainly... Monika, norėčiau pasakyti, kad mes e, tikrai daug darbo suteikėme socialinės žiniasklaidos komandai. Mes kas minutę gauname maždaug tūkstantį e, trumpųjų žinučių. Mes e, dabar, jei padarytumėm trumpą pauzę, tai pamatytumėm, kad kas minutę 58 tūkstančiai trumpųjų žinučių mus pasiekė. E, šiandienai tai yra e, rekordas. Mes pažvelkime, kas vyksta mūsų darbo centre ir taip galėsime geriau suprasti, kaip e, vyksta socialinės žiniasklaidos bendradarbiavimas. Kuo didesnis yra ekrane šriftas, kuriuo atspausintas žodis, tuo daugiau Twitterio žinučių mes gauname iš to tinklo. E, mes e, suprantame, kad daug kas nori kalbėti apie Romų pasipriešinimą, apie televizijos diskusijas. Kiekvienas kandidatas praeitą kartą, kai kalbėjomės, prižadėjo e, prisidėti prie ekonomikos augimo. Bet ar tas ekonomikos augimas bus tvarus? Kaip bus užtikrintas valstybė bendradarbiavimas? Kaip kandidatai ketina sustiprinti Europos užsienio saugumą? Uh, Iškelkime dabar kitą temą, kuri nuolat kartojasi ES santykiai su kitomis valstybėmis, regionais ir valstybėmis narėmis tarpusavyje. Toliau siūskite mums trumpesias žinutės ir siūskite nurodytų adresų. Dabar, manau, mes vėl galime sugrįžti prie mūsų arenos. Matome, kad šiandien Ukrainoje smurtaujama. Rusija teigia, kad valstybė atsidūrė ant pilietinio karo slengščio. Kokia ES pozicija? Pradame nuo Giferhofstado. Aš e, vakar e, gavau Gario Kasparovo pasaulio e, šachmatų čempiono, čempiono laišką tą temą. Jis skirtas mums visiems, tiesą sakant. Jis sako, kad jūs, ponė Verhofstada ir visi kiti kandidatai ES komisijos pirmininko vietą, uh, E, turėtumėt pagalvoti, kas bus Europai, jeigu Ukraina žlugs, jeigu Ukraina nebus saugi, Europa nebus sunki. E, Putinas ir kiti diktatoriai parodės, kad už agresiją gali būti atlyginta ir visos trapios pasaulio demokratinės valstybės supras, kad jos yra paliktos vienos. Jūs neturite pasiduoti šiame išbandyme. Manau, kad Garikas Parovas yra teisus. Mes per daug silpnai E, elgiamės, silpnavališkai elgiamės su Rusija ir su Putinu. Mes turime pritaikyti labai griežtų, patikimų asmeninių sankcijų žmonėms, kurie yra susiję su šiais veiksmais. Tik tokia kalba mes galim su jais kalbėtis. Your... Pone Cibras, kokia jūsų pozicija dėl Ukrainos? Gaila, bet Europa vėl ėmėsi eksperimentuoti, taikyti šaltojo karo praktiką. Tai yra pavojinga. Tai atveria Europos širdie didžiulę žaizdą. Ir ta žaizda nesugis nei taikant taik, sankcijas, nei taikant grasinimus. Būtina taikyti dialogo priemonės, diplomatijos priemonės. Mes e, negalime sutikti su tuo, kad kyla neofašizmas. E, e, kaip matome Ukrainoje, negalime pripažinti naujos vyriausybės, kurias, kuris sudaryta iš neofašistų. Reikėtų, kad žmonės Ukrainoje patys nuspręstų savo ateitį. Ir tai turi būti padaryta laikantis konstitucijos nuostatų. Mes turime reikalauti dialogo, esbo pasitelkti, jeigu e, tai reikalinga. Būtina, kad Rusija Ar e, NATO laikys, priimtų tokią laikyseną, kuri padėtų rasti taikos sprendimus? Ką kelia? Akivaizdu, reikia dėti visas pastangas tam, kad e, būtų ši krizė išspręsta taikiai. Tam reikia dėti daug pastangų stiprinant dialogą, tačiau turime labai aiškiai pasakyti, kad nesitaikstysime su kai kuriomis priemonėmis, kurimas Putinas, pavyzdžiui, Krymo aneksija. Turime aiškiai pasakyti, kad su tuo nesitaikstysime. Sankcijų taikymas yra tinkamas dalykas, tačiau turime kalbėti taip pat ir apie e, ginklus, kuriuos ES valstybės narės vis dar eksportuoja į Rusiją. Reikia sustabdyti šį eksportą, nes e, kitos sankcijos be šių net neš rezultatų. Mes taip pat priklausome nuo Rusijos energijos išteklių tiekimo. Žalieji visuomet pasisakė už energetinę nepriklausomybę ir galiausiai turime rimtai imtis šio klausimo. E, Spręsime šią problemą investuodami į atsinaujinančius energijos šaltinius, tai mus padarys nepriklausomais ir mūsų ekonomika taip pat taps tvaresnė. Pone Junkeri, ar iš tiesnė, iš tiesų mums reikalinga stipresnė, griežtesnė Europos pozicija? Putin. Na taip, mes galime pasakyti, kad Putino elgesys yra e, neprimtinas, pritaikytos sankcijos buvo nepakankamos. Turime imtis griežtesnių sankcijų Rusijos atžvilgių, jeigu Rusija nepakeis savo elgesio. Ir tos sankcijos pirmiausia turi būti nukreiptos prieš finansų srautus, kurie pasiekia Rusiją. Mes juk neketiname kariauti, mes Europa nori pasitelkti vadinamą švelnėją jėgą. Mes juk di di dialogą vystėme su Rusija. Tiesiog turime pasakyti ne ponui Putinui, turime jai, priversti jį suprasti, kad jo elgesys dėja yra nepriimtinas. Ačiū Jean-Claude Juncker, Martinas Šulcas, prašau. Mes kalbame apie karą. Būkime sąžiningi yra tikra pilietinio karo Ukrainoje grėsmė. Ir kyla klausimas, koks ES vaidmuo. ES nėra karinė galybė. Kad išvengtume karinės konfrontacijos, turime daryti viską, kas yra įmanoma. Ir ta karinė grėsmė nebėra teorinis klausimas. Mums reikia suderintos strategijos Viena vertus, mes turime remti savo valstybės narės iš rytų ir vidurio Europos, bet prireikus mes turime nuspręsti ir dėl griežtų sankcijų bei jas įgyvendinti. Kita vertus, mums reikia kitokios strategijos, e, kurią bando suderinti ES užsienio reikalų ministrai jau per antrąjį dėrybų raundą Labai svarbu, kad gegužės 25 dienos prezidento rinkimai neįvyktų, nes naujai išrinktas prezidentas galėtų būti e, uh, Rusijos uh, pašnekovų. Nemažoje dalyje es uh, uh, valstybių narių atskiri regionai siekia nepriklausomybės, pavyzdžiui, Katalonija, uh, arba kiti regionai, jeigu jie, e, Škotija, jeigu jie taptų nepriklausomi šie regionai, jie automatiškai galėtų tapti ES nariais. Giferhofstadt. Aš vakar lankiausi Barcelonoje. Manau, kad ES nėra per daug e, įsitraukusi į šias diskusijas, tai yra Ispanijos, Katalonijos tarpusio santykių klausimas. E, buvau sustikęs su ponu Barosu, su kitais Europos liaudės partijos vadovais ir e, manau, kad reikia leisti ispanams ir katalonams susitarti tarpusavį. ES negali kištis į šios procesus. Mes privalome atsižvelgti į žmonių nuomonę. Mes negalime kurti tokios Europos Sąjungos, kurioje nebūtų atsižvelgiama svarstant šios svarbius klausimus į žmonių nuomonę, bet kokią atveju mes turėtume atlikti teigiamą vaidmenį, skatindami dialogą tarp ispanų ir e, katalonų e, ir nesielgti taip, kaip elgėsi per pastaros mėnesius ir savaitės komisijos pirmininkas Barosu. Pone Zibras, jūsų pozicija šiuo klausimu. Kai didžiosios Europos jėgos gerbė tautų apsisprendimo teisę. Tačiau mes manome, kad e, nacionalizmas ar konfrontacija, žmonių priešinimas niekur nenuveda. Gero rezultato nesulaukiama šitokių priemonių dėka. Ir dabar nemanau, kad turėtume kalbėti apie tai, kad reikia keisti sienas Europoje. Reikia gerbti žmonės, jų teisę spręsti ateitį. Taip pat reikia laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Mes manome, pavyzdžiui, kad Katalonijos atveju ar um, Škotijos atveju galėtume kalbėti apie sustiprintą autonomiją. Galėtų tai būti kažkoks federalinis vienetas. E, ten vyksta dalykai panašus į tai, kas vyksta Ukrainoje. Ukraina galėtų būti kaip tiltas tarp Europos ir Rusijos. Tai neturėtų būti kažkokio susiskaldimo pažymėtas laukas reikėtume, pavyzdžiui, leisti nuomonę pasakyti ukrainiečiams, pasirinkti federaciją, tai galbūt išspręstų problemą. Ačiū, Ska Keller. Man žmonių teisė nuspręsti dėl savo pačių ateities yra labai svarbi. Todėl aš manau, kad Škotijos ir Katalonijos žmonės turi turėti teisę patys nuspręsti dėl savo ateities ir dėl savo valstybės ateities. Jeigu aš būčiau komisijos pirmininkė, aš pasveikinčiau abu šiuos įvykius, jeigu tos valstybės nuspręstų tapti nepriklausomos. Aš jas abi pasveikinčiau kaip ES šeimos narės. Tik techninis pastebėjimas. E, kurį aš norėjau išsakyti, bet dabar perduodu žodį ponui Žiunkeriui. Aš manau, jog būtų išmintinga nesikišti į šią diskusiją. Tai yra ta diskusija, kuri priklauso Jungtinės karalystės ir Ispanijos karalystės kompetencijai. Aš manau, kad kiekvieną kartą reikia gerbti nacionalinę šalies konstituciją. O visa kita e, tu, visa, vis, vis, visi kiti šios problemos elementai mums neturi rūpėti. Martinai Šulcijai, norėtumėte pasinaudoti savo melinąją kortelę? Mes nesame federalinė valstybė. Europos Sąjunga yra suverenių valstybių sąjunga ir mes neturime kažkokio parinkto recepto kaip spręsti šios klausimus, valstybės remiasi savo nacionalinėmis konstitucijomis, priimdamas atinkamus sprendimus. Škotijoje, pavyzdžiui, rūdienį vyks referendumas dėl nepriklausomybės, kitų valstybių konstitucijos tokių referendumų nenumato, todėl ES negali pateikti atsakymo arba vieno recepto, kaip spręsti šį klausimą. Jeigu Škotijos gyventojai balsuos už nepriklausomybę ir taps suverenę šalimi, e, tuomet e, yra tinkamas procedūros, kaip e, suvereniam šalims įstoti Europos Sąjungą, tačiau kitose šalyse procedūros yra kitokios, tik mes turime palaukti Škotijos referendumo rezultatų, tačiau mes negalime perkelti uh, E, šio recepto e, į kitas šalis, taigi nėra kažkokios tai bendros metodikos. Kiekviena šalis sprendžia pati savaime. Perkime prie kito klausimo. Šiandien Italijoje e, matėme, kas vyko Lampedūzos pakrantėje, matėme sukrečiančius vaizdus. Noriu paklausti kandidatų, ar manote, kad migracija yra klausimas, kurį turėtų spręsti valstybės narės ar e, Europos Sąjunga. Ne valstybės narės, ne jos yra atsakingos. Mums reikia bendros imigracijos politikos, bet ne tokios, kokią turime dabar. Reikia legalios ekonominės migracijos politikos Europos Sąjungoje. Australija tokią politiką turi, kaip ir Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos. O mes neturime tokios politikos. To padarinys yra toks, kad turime vis daugiau nelegalių migrantų, nes neturime sutvarkytos legalios migracijos politikos. Kitas rimtas padarinys yra tas, kad vis daugiau ir daugiau ir plinta prekyba žmonėmis ES viduje. Reikia bendros politikos šiuo lygmeniu. Kitas dalykas, mums e, reikia pabėgėlių ir prieglopščio klausimų vengti konkurencijos tarp valstybių narių. Reikia bendros sistemos Reikia sąžiningų, bešališkų susitarimų tarp valstybių narių. Matome, kas vyksta Sirijoje. Ką padarėme pabėgėlių atvykstančių iš Sirijos labui? Tie žmonės vyksta į Turkiją, į Jordaniją, tik kelius, kelis tūkstančius Europą priėmė. Ir e, jeigu pažvelgtumėm į tragedijas, kurios vyksta Sirijoje, taip neturėtume elgtis. Ponas Sipras. Ponas Sipras. Pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad nelogiška būtų išspręsti šią pasaulinę imigracijos problemą dabar, kai ES finansuoja tam tikras operacijas ar dalyvauja karinėse operacijose Libijoje, Libijoje ar kitose e, planetos regionuose. Tiesiog sukūrėmi tokie migracijos žydiniai. Pavyzdžiui, žmonės Afganistane neturi kitos perspektyvos kaip stengtis patekti į vakarus, į vakarų valstybės, tam, kad galėtų atrasti geresnį gyvenimą, saugesnį gyvenimą. Bet represinė politika yra neprimtina. Viduržėmio jūros regionas tapo savotiškomis migrantų kapinėmis. Tai yra neprimtina. Būtina turėti tikrą rimtą prieglobščio politiką, būtina skirti daugiau lėšų tom šalims, kurios priima pabėgėlius. Ir taip pat būtina tolygiai pasidalinti atsakomybės naštą, kad žinotume, kaip žmonės, kaip, kaip šalis, kokias turi galimybės priimti migrantus. Būtina kur solidarę Europą. Pone Keller, prašau. Europoje vykstantis procesai yra neprimtini, leidžiame žmonėms žūti viduržėme jūroje ir Italijoje gyvendinami tokie projektai kaip Mare Nostrum, kuomet E, bandoma gelbėti nelegalius migrantus, kurie e, skęsta jūroje, to tarpu Frontex agentūra tokiems veiksmams prieštarauja, kadangi teigia, kad jie dar paskatins dar didesnės migracijos apimtis. Aš raginu Europos institucijos komisija su tokiais pasiūlymais e, nesitaikstytų. Mes turime siekti legalių būdų migrantams atvykti į Europos Sąjungą, prašyti prieglopščio žmonės atvykstantis iš Sirijos, iš kitų karštųjų pasaulio taškų. Dauguma jų vyksta į kitas šalis, ne į Europą. Taigi reikia rasti būdų ir kitiems migrantams legaliai leisti atvykti į ES. Komet diskutuojame apie legalią migraciją, nacionalinės vyriausybės užmerkė akis. ES buvo apdovanota Nobelio taikos premija, tačiau dėl migracijos politikos, manau, jos nenusipelnė. Jean-Claude Juncker. Mes turime turėti reikiamus teisės aktus Europoje. Turime sutvarkyti legalios migracijos reikalus. Teisės aktai legalios migracijos reguliavimas nesutrukdys žmonėms keliauti, ir, bet tai sumažintų nelegalios migracijos. Reikėtų, kad ES valstybės narės nustotų mažinti savo lėšas skirtas vystomajai pagalbai, nes problema čia iš to kyla didžiulė. Nereikėtų, kad tie skurstantys žmonės iš Azijos regiono, iš Afrikos e, stengtųsi patekti į Europą, žudami dažnai viduržėmio jūroje, bandydami pasiekti Europos krantus. Reikėtų problemas spręsti ten, kur tos problemos yra. Tad, e, kai nuolatos mažinamos lėšos vystamai pagalbai, e, tai yra labai blogas ženklas, tai nepadės mums spręs mūsų problemų. Ačiū. Martinas Šulcas. Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad Žanas Klaudas Junkeris sako, kad reikia legalios imigracijos sistemos. Aš pats apie tai kalbėjau praėjusią savaitę, kai mane užsipolė jo draugai iš Vokietijos. Ir e, aš e, dabar matau, kad turiu naują šalininką. Legali imigracijos sistema yra įgyvendinta visuose pasaulio regionuose. Junktinės Amerikos valstijos, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija turi tokią politiką, tik ES jos neturi. Mums reikia tokios teisėtos imigracijos sistemos. Mes turime sukurti laikinos e, pabėgėlių apsaugos e, sistemą, kur galėtų prisiglausti žmonės iš pavojingų pasaulio regionų. Reikia politinių pabėgėlių apsaugos sistemos. Turime sukurti trijų e, etapų metodiką. E, Ponas Ferhosadas sako, kad reikia Europos politikos. Aš sutinku, negalima palikti valstybėms narėms. Aš sutinku, bet problema vyksta valstybėse narėse. Todėl um, Europos komisija turėtų informuoti valstybės narės apie joms tenkančią atsakomybę. Mes turime užtikrinti, kad valstybės narėms joms tenkančią atsakomybę neš deramai. Ačiū. Ačiū už jūsų pozicijas. Let's go to... Because... Aš uh Norėčiau sužinoti, kas vyksta mūsų socialinėje žiniasklaidoje, kokios diskusijos vyksta, nes manau, kad daug žmonių nori mums daug ką pasakyti. Šisų socialinė žiniasklaida tiesiog verda šį vakarą. Šiuo metu Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje e, renkame įvairias trumpasias žinutės, pažvelkite į ekraną, kokiamis kalbomis daugiausiai žinučių gauname, daugiausiai, aišku, anglų kalba, prancūzų kalba antroje vietoje. Galime jums pranešti, kad daugiau nei 10 tūkstančių individualių vartotojų dalyvauja kiekviename, svarstant kiekvieną diskusijos klausimą. Taigi, teskite. Man labai uh, e, įdomus tie žodžiai, tikrai įdomus pasiūlymas juos vertinti ir suvokti. Tačiau dabar perkime prie paskutinio klausimų rato. Norėtume išgirsti jūsų viziją susijutę su Europos ateitimi. Pirmoji į klausimą atsakys Kakel ir noriu jūsų paklausti, ką manote apie religinių simbolių naudojimą Europos Sąjungoje ar krucifiksai turėtų būti iškabinami viešuosiuose pastatuose, ar galvos apdangalus moteriams e, turėtų būti leista nešioti viešuosiuose vietose ar ne. Ačiū, jūs e, e, sumažinote keliomis sekundėmis man skirtą laiką. Aš nemanau, kad religinius simbolius reikia reguliuoti Europos lygmenių. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad asmens laisvė būtų išsaugota Europos Sąjungoje. Viešose erdvėse žmogus turėtų uh, išlikti neutralus, tačiau žmonėms galima palikti laisvę pasirinkti ar nešioti galvos apdangalus ar e, kažkaip kitaip paženklinti uh, vietas, kuriuose jie būna. Ne Europos lygmenių tai turėtų būti daroma, viskas priklauso nuo vietos konteksto. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų uh, laikomasi religijos laisvės, mes ją turime remti. Žinoma, jeigu tai netrukdo kitų uh, žmonių laisvėms realizuotis. Giverhovskat, būtina laikytis antidiskriminacijos įstatymų. Ir aš manau, kad ska, e, kolegė teisingai pastebėjo, būtina Čia turime remtis subsidiarumo principų ir be abejo spaudos laisvė, religijos laisvė, visi tie dalykai turi būti sprendžiami remiantis subsidiarumo principu. Aš galėčiau paminėti ir kitokių etikų, etikos dalykų. Pavyzdžiui, iš Ispanijos nes neatvykau. Ten vyksta diskusija dėl e, neštumo nutraukimo. Ir Maničiau, kad vėlgi čia reikia remtis tam tikromis taisyklėmis, būtina taikyti pirmiausia nediskriminacijos įstatymus visais atvejais, kad tai yra būtina. Jeigu mes galėtume tuomet eiti toliau, kaip ponas Orbanas Vengrijoje, kodėlgi ne, prieiti prie panašių priemonių. E, galime numatyti naujas vertybės konstitucijose, kodėl, konstitucijoje, kodėlgi ne. Bet realybė yra štai kokia, kai kurios mažumos yra neapsaugotos dėja, kai kurios religijos negali būti praktikuojamos. Ir aš manau, kad čia reikia, reikia tam tikrų bendrų sprendimų. Suteiksiu Jums penkias papildomas sekundės, vėliau galbūt, nes buvote nutrauktos dabar, Jean-Claude Juncker. Aš manau, kad antidiskriminacijos įstatymas yra svarbus, jis yra numatytas ir būtina ginti visas filosofinės pažiūras, visas religijas. Ehm, ir manyčiau, kad kiekviena religija nusipelno pagarbos. Neturėčiau, kad man neturėtų ES kištis į šiuos reikalus, tvarkyti religinę elkseną ar filosofinės pakraipas, ar išpažįstamą religiją ar panašiai. Būtina nusistatyti tam tikrus svarbiausius principus, kurie turi būti nekvestionuojamai įgyvendinami, o visa kita turėtų būti sutvarkoma subsidumo pagrindu, atsižvelgiant į vietos nacionalinės tradicijas ir ES į šias diskusijas leistis neturėtų. Būtina numatyti tik bendrus principus, nediskriminamo principas svarbiausia. O valstybės narės turėtų tinkamai gyventinti šį principą ir užtikrinti, kad niekieno teisės nebūtų pažeidžiamos. Ponas Cipras, prašau. Kai dėl religijos klausimų, aš esu tas pilietis, kuris gyvena vienoje iš valstybių narių ES ir manau, kad visiems privalu klaus, e, laikytis kiekvienos valstybės konstitucinijos taisyklių, tačiau kiekviena valstybė turi laikytis kiekvieno piliečio tradicijų. Būtina gerbti visų piliečių teisės ES, o šie turi turėti galimybę e, tikėti tokiu dievu, kokį pasirinko, praktikuoti tokią religiją, kokią nori. Na, ar reikia šias rytį reguliuoti įstatymais? Manau, tai būtų anachronizmas. Europoje yra buvę tokių atvejų. Reikia vengti konfrontacijos religijos pagrindų. Ir pasinaudodamas progą norėčiau pasakyti štai ką. E, kyla tam tikro konservatizmo banga. Ispanijoje, pavyzdžiui, matome, kad priimami įstatymai, kurie mus nubloškia metų metų šimtmečius atgal. Į Franko epochą faktiškai nubloškia mus nu, priimami įstatymai Ispanijoje. Turime kovoti prieš tokias tendencijas visoje Europoje. Ačiū. Manau, kad jūsų klausimas buvo susijęs su galvos apdangalais ir religiniais simboliais viešuosiuose pastatuose, atsižvelgiant į Kai kurias specifinės taisyklės galiojančias valstybėse narėse turime gerbti, tačiau turime užtikrinti galimybę laisvai reikšti visiems savo religinius įsitikinimus, ar tai būtų e, žydų tikėjimo simboliai ar islamo simboliai, e, tiek tikintis, tiek netikintis asmenys turi turėti atitinkamas teisės reikšti savo įsitikinimus, tačiau viešoji erdvė turi išlikti neutrali. Todėl E, remiantis tuo, kad būtina užtikrinti viešose erdvėse nediskriminavimo principo laikymasi. Tai e, turime užtikrinti galimybės privačioje erdvėje reikšti savo religinius įsitikinimus, tačiau viešoje erdvėje turėtume e, to nedaryti, siekdami užtikrinti, e, kad nekiltų tarp religiniai konfliktai. E, Vertinant praėjusius rinkimus Europos parlamento, reikia pažymėti, kad tik tai 43 procentai rinkėjų dalyvavo tose rinkimuose. Kieno kaltė, kad Europos visuomeniai šie rinkimai nerūpi? Ska Keller. Aš nemanau, kad žmonėms nerūpi tai, kas vyksta Europoje. Manau, kad jiems labai rūpi E, bet tuo pat metu paplito nuomonė, kad tie pokyčiai, e, kurių jie galėtų pasiekti balsuodami, nebus realūs, jie iš tikrųjų nevyks. Jie nepasitikė tokiomis institucijomis kaip Europos parlamentas. Čia mes turime ištirti padėtį, mes turime išsiaiškinti, kaip ES pakeisti. Yra iškelti tą minčių, e, kaip tą padaryti. Ir aš sakiau, ką žalieji padarytų ekonomikai, jauniems žmonėms, kaip galėtume sustiprinti demokratiją, kad mūsų žmonės turėtų stipresnį balsą balsą. Mes iš tiesų turime sustiprinti Europos demokratiją. Ir aš nenoriu pasakyti, kad mes turime priversti žmonės balsuoti. Demokratija yra kur kas daugiau negu tik tai. Žmonių balsas turi būti girdimas visuomet, ne tik kas penkerius metus. Be to turime kalbėti apie problemas. Kiekvieną dieną turime diskutuoti apie tai, koks geriausias sprendimas būtų Europai. Viena kryptimi ar kita kryptimi. Ir ta tema žmonėms rūpės. Mes turime uh, E, gegužės 25-26 dieną eiti į visuomenę ir aiškinti, kokią kryptimį eisime. Well, Ponas Verhofstad. What, what, what we need is... Mums reikia politikų, kurie apgintų Europą. Iki šiol mes visuomet gindavome Europą uh, pateikdami taikos argumentą. Bet dabar naujai kartai reikia kitokių argumentų. Sakome, kad turime sakyti, kad reikia sukurti darbo vietų, mes galime išgydyti ekonomiką. Mes tai darydami Europoje galime užtikrinti daug vertybių, kurių būtų neįmanoma įgyvendinti nacionalinių lygmenių. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie pilietinės laisvės ir žmogaus privatumo užtikrinimą. Po e, nacionalinės saugimo agentūros pasiklausimų, pasnaudeno bylos. Mes suprantame, kad tai yra reikalinga. Turime Europoje ieškoti galimybę apsaugoti privačius duomenis, pavienius asmenis ir e, turime sukurti geresnį gyvenimą jaunoms kartoms. Be to, pagal naująjį Europos teisingumo teismo sprendimą dėl Google galima spręsti, kad einame teisingų kryptimi. Nes e, mes suprantame, kad negalime tokių atvejų pamiršti žmogaus privatumas turi būti apsaugotas kaip neatskiriama vertybė. Todėl mes turime jaunus žmonės privesti to tikėti. Toliau Žanas Klodas Junkeris. Turime nustoti kalbėti apie Europą, kaip tai darydavom anksčiau. Labai dažnai nacionalinės vyriausybės e, numeta nuo savo pečių bet kokią atsakomybę ir sako, kad visko kalta yra Europos komisija lik nacionalinės valstybės ar nacionalinis parlamentas visiškai neegzistuotų ir nebūtų už nieką atsakingi. Manau, kad turime vėl pradėti kalbėti apie Europą, paaiškindami jauniems žmonėms pirmiausia, kad Europa silpnėja, kad dabar, pavyzdžiui, demokratinė problema yra labai aštri. Kita, kitame šimtmetyje mūsų bus mažiau, tad laikas pasakyti europiečiams, kad mums reikia Europos. Jeigu nebus Europos, nebus euro tai prasidės atviras monetarinis karas Vokietija prieš Prancūziją, Prancūziją prieš Ispaniją ir taip, panašiai, ir taip toliau ir panašiai. Finansų krizė dar labiau pagilės. Reikia pasakyti, kad dabar Europa ir euras saugo visus europiečius. Tai yra svarbu. Ponas Cipras, prašau. Didžiausias deficitas Europoje yra pirm... demokratijos deficitas. Jos labiausiai trūksta. Piliečiai susilaiko, nebalsuoja, nes nemano, kad jų balsas kaip nors reikšmingai galės prisidėti prie to, kaip, bus, kaip atrodys Europa mūsų rytoj. Europos e, kompe... parlamentas praranda kompetenciją, susirenka vadovų tarybą ir paprastai nusprendžiama tai, ko nori ponia Merkel. Ir norėčiau paklausti pono Junkerio, kas įvyko Kanų nu vadovų susitikime. Jūs su ponu Barosu dalyvavote diskusijoje, galvojote apie tai, kaip pakeisti tas vyriausybės, kurios buvo išrinktos vyriausybės Graikijoje ir sukūrėte kažkokį hybridą padarydami naują technokratų vyriausybę. E, Maničiau, kad tokie dalykai turėtų būti sprendžiami kitaip. Jūs sakote, kad reikia gerbti konstituciją, kur aiškiai apibriešta, kas ir kaip turi būti tvarkomi. Ir čia aš kalbu apie Graikiją konkrečiai. Jos atveju konstitucijos nebuvo laikomasi. Uh, Jūsų klausimas uh, buvo susijęs su uh, priežastimis, kodėl rinkėjų aktyvumas buvo toks žemas. Todėl, kad rinkimai buvo nuobodus, nebuvo konfrontacijos, vyko tuo metu valstybėse narėse dar papildomi rinkimai ir dabar padėtis keičiasi. Europos Sąjunga siekia e, daugiau e, skaidrumo, demokratijos kontrover, kontroversiškų diskusijų. Taip pat turime pabrėžti, kad ES e šiuo metu yra 27 milijonai bedarbių, iš jų 6 milijonai jaunų žmonių. Vyksta didelio masto mokestinis sukčiavimas, mokesčių vengimas ir įvair, įvairaus plaukos spekuliantai laukia ne daugiau Europos, jie laukia kitokios Europos. Ir jeigu mes dabar diskutuosime, kaip pakeisti Europą, kad ji taptų teisingesnė, sažiningesnė, tai mes atgausime rinkėjų pasitikėjimą ir rinkėjų aktyvumas bus didesnis. Ačiū. Let's, let's speak about corruption. Pakalbėkime apie korupciją. Jūsų nuomonė, kiek toli nueisite kovodami su korupcija? Ir antras klausimas, ar Bruselio koridoriuose dirbantys lobistai neprisideda prie problemos vienai par kitaip? Big Skakeller. Taip, jie yra labai didelė dalmi problemos esmė. Mano nuomonė šiuose koridoriuose yra per daug lobistų. Ne tik čia, bet ir Europos komisijos koridoriuose. Jiems mokami labai didelė atlyginimai, jie atstovauja interesų grupėms, yra išleidžiami milijonai lobizmui. Ir per juos mes prarandame piliečių balsą, o piliečiai yra tikrieji Europos e, veikėjai. Jų balsas nėra išgirstamas, o lobistai patenka į ES institucijas. Jie milijardus išleidžia tam, kad įtakotų mokesčių e, įstatymų rengėjus, tokius kaip mes, įtakotų komisijos narius. Ir kartais nustebina skaičiai pakeitimų, kuriuos mes e, matome pateikiant grinai atstovaujant pramonės interesams. Tai turi būti nutraukta. Lobizmas yra rimta ES problema. Ir panašiai kaip korupcija. Lobizmas nenuves į ateitį. Mes turime klausyti žmonių balso, ne lobistų balso. Uh, Giverhofstadas jūs e, nenuneiksite, kad lobistų yra ir mes jų neuždrausime. Problema ta, kad kartas nuo karto, kaip matėme praėjusiais metais, komisija išriškėjo korupcijos atveju. Tai yra rimtoji problema. Ir e, prieš tokias problemas turime kovoti, turime sukurti naujas taisyklės. Praėjusi parlamento kadencija sukūrė tokių taisyklių, kad būtų sustiprinta kova su korupcija ir su lobistų neigiamais veiksmais. Bet ką iš tiesų tie žmonės atstovauja, kokie politikai yra įtakojami tokių lobistų. Greta lobizmo ir korupcijos e, pagrindinė komisijoje išriškėjanti problema yra ta, kad trūksta lyderio. Nėra komisija nepriklausoma nuo valstybių narių, pirmiausia, nuo Paryžiaus ir Berlyno. Komisijos lyderiai pirmiausia skambina Paryžiui ir e, Berlynui. Turėtų būti atvirkščiai. Man atrodo, kad tai yra šiandien didžiausia problema. Mes turime siekti tikro lyderio, o ne tarybos sekretoriaus pozicijos. Ačiū, Žanas Klodas Junkeris. Norėčiau priminti, kad jūs dar galite pasinaudoti klausimų kortelėmis ir dalyvauti diskusijoje. Na, manyčiau, kad mes turime geriau reguliuoti lobistų veiklą. Be abejo, turime visom įmanomam priemonėm kovoti su korupcija tiek nacionalinėse valstybėse, tiek e, Europos institucijose, bet juk negalite uždrausti interesų grupėms bandyti ginti savo interesus. Tačiau e, būtina, kad komisarai, e, Europos komisijos nariai, deputatai paskelbtų sąrašą, su kuo diskutavo, su kuo susitiko ir panašiai. Tuo būdu piliečiai žinos, už ką balsuoja. Ir piliečiai taps demokratijos lobistais, taip, tam tikrais. Jie turėtų balsuoti 25 ar 20, nuo 25 dienos vykstančiuose rinkimuose, kad jie galėtų balsuoti, kad populistai e, ir, ir, ir e, kitokio plauko ne, negeri žmonės nepatektų į Europos institucijas. Ačiū už Jūsų aiškę poziciją, žodis Aleksui Ciprui. Noriu pasakyti, kad korupcijos fenomenas yra struktūrinio pobūdžio problema Europoje ir noriu Taip pat pabrėžti, kad ši problema ypatingai opi Europos pietuose, tą turime pripažinti. Kova su korupcija yra ne vien valstybių narių reikalas, visa Europos Sąjunga turi su korupcija kovoti. Manome, kad Europos Europa reikalinga veiksminga teisė, kuri užtikrintų kovą su korupcija ir užtikrintų skaidrumą. Taigi pasakome už tai, kad būtų priimti tinkami veiksmingi įstatymai kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu, e, lėšų perkelimu į offshore kompanijas, nes tai yra nusikalstama veika. Todėl valstybių narių vyriausybės turi pademonstruoti tikimą politinę valią, taip pat kaip ir ES aukščiausi pareigūnai, nes E, po šiais klausimais slypi didžiuliai interesų konfliktai. Pavyzdžiui, Italijoje vyriausybė bando kovoti su mafija ir ta kova yra labai sudėtinga. Martinis Šulcis žodis. Korupcija yra būdinga visai Europai, mes turime su ją kovoti, akivaizdu, kad institucijos, tokios kaip komisija ir Europos parlamentas, yra korumpuotų asmenų taikiklyje, jų lobistų taikiklyje E, Europos parlamente pasitaikė du atvejai, e, kuomet e, du Europos parlamentarai ėmė kišius. Vienas iš jų yra nuteistas savo šalyje ketverių metų laisvės atėmimo bausmiai. Bu, ir uh, Viskas priklauso ne nuo to, ar ponia Merkel paskambintų Barosui atvirkščiai, viskas priklauso nuo valstybių narių galimi, e, pasirengimo bendradarbiauti sprendžiant šį klausimą. Todėl mes turime pasirinkti tokią teisėkuros strategiją, kurią įgyvendindami mes iš anksto praneštume apie savo ketinimus ir tokiu būdu užtikrintume skaidrumą taip pat ir savo santykiuose su lobistais. Ir būtent tą mes turėsime padaryti artimiausių metų e, komisijos. Ska Keller Turiu papildomą klausimą. Jūs paminėjote, ką parlamentas darė, kad būtų pažaboti lobistai. Mes parengėme lobistų registrą, bet jis nėra privalomas. Lobistai neprivalo užsiregistruoti. Aš noriu pasakyti, kad turime spręsti interesų konflikto klausimą. Šiame Europos parlamente reikia, kad būtų registruojamos Europos parlamento narių pašalinės pajamos. Ir aš manau, kad ir jūs pats, ponė Ferhofstadai, turėtumėt ką deklaruoti. Mes turime uh, E, užtikrinti mūsų teisėkuros proceso skaidrumą visapusiškai. Aš sutinku, e, ponė e, Šulcai, su tuo, ką jūs pasakėte dėl Transparency International. Baigėsi jūsų laikas, baigėsi jūsų laikas. Maybe, uh... Galbūt Ska Keller to nedaro, bet aš Europos parlamento skaidrumo sistema naudojuosi. Aš užpildau dokumentus Europos parlamente labai atvirai apie visas savo pajamas. Visi Europos žurnalistai gali tą deklaraciją matyti ir žinoti, ką aš uždirbu. Aš esu skaidrus ir atviras Europos parlamento narys. Aš tikiuosi, kad jūs esate tokia pati. Okay. To... Ar nereikėtų pereiti prie kitos temos? Tiesą sakant, iškilo problema. Mes jūs pristatėme kaip oficialius kandidatus Tačiau yra tiek daug piliečių ES, kurie netiki, kad nors vienas iš jūsų taps ES prezidentu. Ar jūs galėtumėte atsakyti tiems žmonėms? Aš manau, kad e, yra labai didelė tikimybė, kad vienas iš mūsų tapsime Europos komisijos pirmininku. Kad Europos piliečiai išrinktų komisijos pirmininką, E, buvo ilgai svarstoma ir tai yra labai didelis šuolis Europos demokratijoje. Lisabono sutartyje tai yra numatyta. Valstybės narės, taikų sąlyginį sakinį, galėtų išrinkti ką nors kitą, bet tai būtų e, pakeista Lisabono sutartis. Ir tai būtų didelis smūgis Europos demokratijai. Aš manau, kad Europos piliečių balsas turi būti gerbiamas, nes kitaip artimiausiais penkeriais metais uh, Nebus galima skūstis dėl to, kad piliečiai buvo neaktyvūs ir nesidomėjo. Tai yra, e, mums svarbiausia yra užtikrinti, kad ES būtų demokratiškesnė, kad rinkimų kampanija būtų europietiško masto. Mes e, esame čia, mes kandidatuojame, Euro valstybės narės turi gerbti ES teisę. Giefer Hofstadt. Manau, kad tikrai neįsivaizduotinas dalykas, kad kas nors kitas, o, o ne kandidatai iš mūsų tarpo, taptų būsimojo komisijos pirmininku. Manau, kad visi kandidatai dėl to sutarė šios dienos diskusijose. Tačiau rimtai kalbant, iš tiesų tik vienas iš mūsų gali juo tapti. Priešingų atveju mes galėtume užkalti Europos parlamento, Europos demokratijos duris, nes jeigu tai yra tik tai žaidimas, kurį žaidžiame kas penkerius metus, o po to valstybės narės susėda ir už uždarų durų pasirenka kitą kandidatą, tai e, tikrai niekam nepriimtina. Antras dalykas, e, e Europinės politinės partijos susitarė tarpusavėje, kad e, kandidatas turi užsitikrinti politinės daugumos e, palaikymą ir nebūtinai tas kandidatas turėtų tapti daugiausiai balsų surinkusios politinės e, partijos atstovu. Jis pirmiausiai turėtų sugebėti e, suvienyti, sutelkti politinės jėgas. Ponas Junkeris. Le, le 28 ministrai pirmininkai ir vyriausybės pasirašė Lisabono sutartį. E, Nacionaliai parlamentai ratifikavo šį dokumentą. Tai reiškia, kad vadovų taryba turi gerbti uh, E, turi gerbti Europos parlamento rinkimų rezultatus. Jeigu kai kurie nariai taryboje to nedarys, tai reiškia, kad bus padėtas toks veiksmas, kuris reikš ne ką kitą kaip demokratijos nu, neigimą. Taip įvyko. E, taip, tai būtų toks atvejis, kuris galis parėtų paskatinti piliečius nebeiti balsuoti, nes jie pamatytų, kad jų balsas nieko nereiškia. Aš norėčiau, kad ES piliečių balsas reikštų daug daugiau negu reiškia dabar. Ponas Cipras. Jeigu norime demokratizuoti Europą, reikia veikti taip, kaip numatyta. Negalima dabar visko nuveikti, tačiau nereikia stebėtis paskui, kad piliečiai nusisuka nuo mūsų, jeigu nesilaikom taisyklių, jeigu jie tampa euroskeptikais ar nebeina balsuoti. Manęs Nestebina tas faktas, kad kai kas sako, kaip ponia Merkel, pavyzdžiui, kad kitas e, Europos komisijos pirmininkas nebus vienas iš mūsų iš jų ir kad be reikalo čia mes e, susirinkom. Jeigu norime pasirinkti šitai politiškai katastrofiškai tokį sprendimą, kuris skaldo Europos žmonės, tai reiškia, kad demokratijos bijoma, nes bijoma žmonių balso pasireiškimo. Aš jau klausiau kandidatų, ar jų programa buvo sėkminga, aš klausiau, kas vyko. Klau... Jūs nesakėte mano klausimus, kolegos, aš jums juos uždaviau, kas vyko po tam tikro vadovo susitikimų ir taip toliau. Ir arba Europa keliaus tolyn, turėdama naują viziją, arba ta susiskaldžiusi Europa dings iš horizonto, mūsų visų apmaudui. Labai įdomus klausimas. 20 kartų kiekvieną dieną tą patį klausimą turiu atsakyti, tiesą sakant. Suprantu, kodėl taip yra. Aš manau, kad valstybių ir vyriausybių vadovai gali daryti, ką nori už uždarų durų bet baigėsi tie laikai, kai Europos komisijos pirmininkas yra išrenkamas už uždarų durų. Vienas iš čia esančių kandidatų taps būsimų Europos komisijos pirmininku. Ir jeigu valstybės iš tiesų drįstų paskirti kažką kito, atsakymas būtų akivaizdus. Negausite Europos parlamento daugumos pritarimo, nes e, niekas nepritars uh, valstybių kandidatui. There is one interesting thing. Vieną įdomų dalyką norėčiau pastebėti. Nei vienos valstybės vadovas ar vyriausybės vadovas kol kas tokios nuomonės neišsakė. Tik Angela Merkel pasakė, kad automatizmo nebus. Net ir Vokietijos konstitucija nenumato automatizmo, tačiau ji nuolat tampa kanclerė sukūrusi koaliciją. Aš nepasinaudojau savo klausimo kortelę. Galite, galiu dabar pasinaudoti tomis penkiomis sekundėmis. Kitas Europos komisijos pirmininkas stovi čia ir jūs dabar su juo kalbatės. Wow. I think many of them will use... Manau, kad daugelis kandidatų norės pasinaudoti savo kortelėmis. Ne, mes to nedarysime. Piliečiai tai padarys. After phone call Pereikime prie paskutinio klausimo. 30 sekundžių kiekvienam jūsų skirsime, nes artėja renginio pabaiga. Paskutinis klausimas apie Europos viziją. Kodėl Europos piliečiai turėtų balsuoti už jūs? Ska Keller, aš siūlau Europos piliečiams galimybę gyventi tokioje Europoje, kuri sugebės sukurti darbo vietas, užtikrinti socialinę apsaugą, kovoti su klimato kaita. Mes turime atgaivinti Europos svajonę, Europos besirūpinančios visais. Mes turime susigražinti Europą savo ir tą reikia daryti tiek gegužės 25 dieną ir po to. Ta aš jums siūlau, Guy Verhofstadt. Aš noriu tiek daug dalykų padaryti, kad per 30 sekundžių tikrai nespėsiu jų išvardinti, tačiau manau, kad e, svarbiausias dalykas yra Europos lyderystė. E, ateities vizija, būtent to iš mūsų tikisi piliečiai ir to jie tikisi iš būsimojo komisijos pirmininko. Taip pat turime atgavinti ekonomiką, kurti darbo vietas. Tai yra mano trys pagrindiniai prioritetai būsimiesiams penkeriems metams. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Jean-Claude Juncker. Aš noriu tokios Europos, kur nekaupiamas susiskaldimas. Man nusibodo susiskaldimas tarp senų ir, nerų, ir naujų ES narių, tarp senų ir jaunų, tarp Europos šiaurės ir pietų. Aš noriu sutarimo, konsensuso ar to Europos, noriu išmintingos Europos. Noriu tokios Europos, kur europiečiams gera, kai kurią europiečiai įsimylė iš naujo. Alexis Tsipras. Alexis Tsipras. I, I will use my jokers also. Okay. Aš taip pat pasinaudosiu savo papildomą galimybę kalbėti. Pirmiausia, mes norime tokios Europos, kuri priklauso jo žmonėms, mes norime tautų Europos, žmonių Europos, kuri uh, sustiprintų demokratiją, Europos piliečių įtraukti. Europos parlamentas turi priimti svarbius sprendimus, piliečiai turi spręsti svarbiausius klausimus referendumu. Neturi būti primami sprendimai už uždarų durų. Neturi e, vadovai spręsti nepaisydami valstybių suverenumo klausimo. Ir galiausiai mes norime iš ES institucijų išgrūsti lauk tą trejetą, tą trojką vadinamą nes šalia trojkos dar egzistavo ir kitas jos pavadinimas – katastrofa. E, manyčiau, kad turi prasidėti Europos konsultacijos aukščiausių lygmenių dėl to, kaip išeiti iš krizės. Solidarumas, socialinė sanglauda ir demokratija turėtų būti raktai iš čia išeiti. Dėkui. Martin Schulz. Periname prie Martino Šulco. Mes gyvename savo namuose, Europos namuose. Ir mes turime pažvelgti per langus ir leisti piliečiams pamatyti, kas vyksta jų namuose ir kas dėl ko nusprendžia. Aš manau, kad ES ir ES komisija turi tarnauti eilinių piliečių interesams. Aš pats esu dirbęs meru, vietos savivaldybės nariu, esu buvęs parlamento narys. Aš žinau, kad europiečiai kenčia ir norime, kad Europa pasikeistų ir būtų sukurtas geresnis gyvenimas visiems, ypač sukuriant daugiau galimybių jauniems žmonėms užsitikrinti geresnę ateitį ateityje. Is... Ačiū. Noriu pasakyti, kad e, ponė Kakeler suteiks dabar galimybę Konorui pasisakyti, bet prieš tai dar norėtų šitą pridurti. Diskutuojame apie Europą, bet nepamirškime, kad ir kitose pasaulio dalise žmonės kenčia nuo skurdo, nuo sunkumų, nuo karo, nuo persekiojimų. Ir mes norėtume dabar visi kartu pasakyti, kad dalyvaujame tarptautinėje kampanijoje Gražinkite mūsų mergaitės. Thank you. Ačiū mūsų kandidatams, taip pat ir už šį pareiškimą mūsų debatai baigėsi. Dabar paprašysiu Konoro mums pristatyti, kas vyko už šios salės sienų 63 e, tūkstančiai e, Twitterio žinučių. E, tiek mes jūsų laukiame, stebint šią Eurovizijos diskusiją ir po to pateiksime jums vėliau Eurovizijos tinklaraštyje išsamesnę analizę. Mes norime padėkoti visiems kandidatams, taip pat norime padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose internete ir jeigu norite jas tęsti, tai e, apsilankykite mūsų interneto svetainėje. Taigi labai ačiū už dalyvavimą šį, šį vakarą šioje diskusijoje Briuselėje, Europos parlamente. Linkime visiems gero vakaro, geros nakties.